Toliau žodis ponui Milnar. Ačiū, pana pirmininkė. Noriu šiandien pagirti Vokietijos federalinę kanclerę Angelą Merkel. Ji nepaaštrino pabėgėlių krizės, nesustiprino jos, pakviesdama visus pabėgėlius Europą, ji suteikė šiai krizai žmogišką veidą. Žmogišką veidą pabrėždama, kad teisė į prieglopstį yra labai svarbi ir pamatinė Europos vertybių katalogo sudėdamoji dalis. Europa privalo toliau dėti pastangas, kad išauktų Turkija. Tai taip pat yra paramos verta mintis. Džiaugiuosi ryto vyksančią diskusiją su Vokietijos federalinė kanclerė ir išgirsime šios lūpų apie artimiausių metų planus. Taip pat džiaugiuosi, kad pas mus lankysis Prancūzijos prezidentas Olandas kurio veikla nusipelno mažiau pagiros žodžių. Prieš dvi savaitės lankiausi kalė ir turiu pasakyti, kad padėtis ten yra gėdinga ES valstybė. Prieš e, kritikuodami Vengriją turime pirmiausiai apsišluoti savo kieme. Paslyje Ryktavar kalbės. Pirmininkė. Mes turėtume pasveikinti e, tas valstybės ir humanitarės organizacijas, vietos valdžias, e, profsąjungų atstovus, piliečius, kurie e, ištiesia pagalbos ranką pabėgėliams. Europos Sąjunga turi e, skirti reikalingas lėšas pabėgėliams, taip pat pasiūlyti jiems galimybę gauti būstą, mokytis ir dirbti. Uh, reikia skirti būtinas sumas, peržiūrėti griežtą taupimo politiką, e, kurią taiko valstybės, peržiūrėti ją e, miestuose ir merijose. Taip pat reikia nepamiršti tų asmenų tarptautinės apsaugos, kuriuos e, išvijo karas, priespauda. Reikia užtikrinti saugius kelius. Taip pat e, reikia padėti tiems, kurių pečius legia nelaimės našta. Taip pat reikia e, nepamiršti, kad 500 milijonų eurų Europos e, tikrai neužtvindys 700 tūkstančių pabėgėlių e, minę. Nepamirškime mūsų istorijos, mes turime kultūrinių ir ekonominių turtų. Döbbenettel hallom. Pone Gal. Ismételten elhangzott. Aš labai esu nustebusi tuo, kas vėl buvo pasakyta apie Vengriją. Vengrija yra puolama pasitelkus teiginius, kurie yra neteisingi, kurie yra netiesa. Mes turime dėti daugiau pastangų, kad teiktume veiksmingesnę pagalba pabėgėliams artimuosiuose rytuose, o ne tiems pabėgėliams, kurie prie Vengrijos, Serbijos sienos mėto akmenis į policininkus arba e, tie, kurie atitinkamus nervumus kelia kalė. Mes turime bendradarbiauti su humanitarės pagalbos teikimo organizacijomis tam, kad e, jų darbuotojams, darbuotojų gyvybė nekiltų grėsmė ir tik tokiu būdu, dėdami bendras pastangas, užkirsime kelią tam, kad uh, užkirsime kelią tūkstančių žmonių kančioms kad po to, kai jie atvyktų, po to, kai jie atvyks į ES, mums nereiktų konstatuoti, kad reikia juos išsiųsti atgal, kad jie neturi teisės čia likti. Taigi turime visus parankti laikytis ES patvirtintų taisyklių, turime aiškiai pasakyti, kad negalime visų norinčių patekti priimti ES, tik tokiu būdu mes padėsime pabėgėliams, nes priešingų atveju mes tik tai elgsimės veidmainiškai. Vielen Dank, es geht um die Labai ačiū, ponė Sipil sako, mes svarstome humanitarį pabėgėlių padėtį, pradėsiu nuo Balkanų valstybių, ar per praėjusius metus mes iš tiesų pakankamai nuveikėme tam, kad šis regionas kad jo ekonomika ir demokratinė sistema tinkamai vystytųsi. Manau, kad ne padėtis Libane ir Jordanijoje taip pat yra nepriimtina, vaikams neužtikrinama teisė į švietimą, net aprūpinimas maisto produktais nėra pakankamas tik dėl to, kad valstybės narės neskiria tam pakankamai lėšų. Iš ES Sirijos pabėgėlių padėtis Turkijoje. Jie negali teikti politinio prieglapščio prašymo, negali dirbti, negauna socialinės paramos, tokiamis sąlygomis jie negali likti toje Turkijoje, padėtis ten taip pat turi pasikeisti. O kokia padėtis Europos Sąjungoje, žmonės prie Europos Sąjungos sienų, naudojant smurtą, yra stumami atgal, netgi apšaudomi padėtis Italijoje ir Graikijoje yra visiškai neprimtina, tačiau garbingai ir sąžininkai pripažinkime, valstybės narės per ilgai ir sėdėjo sudėjusios rankas ir nieko neveikė. Nes e, tikrai taip elgtis negalima paliekant problemas spręsti ES pakraščių valstybėms. Dabar mes turime aiškiai pripažinti, kad mums svarbiausia ne žmonės apsaugoti, o apsisaugoti patiems Europos, Sąjunga, Europos Sąjungai bendrai čia tikrai nekyla per daug dideli iššūkiai. Per daug dideli iššūkiai tenka tarybai, kuri nesugeba susitarti, kaip bendrai Europoje imti šios problemos sprendimo. Šiuo metu mes turime imtis visų įmanomų veiksmų tam, kad sugebėtume bendrai uh, suregistruoti atvykstančius pabėgėlius, juos paskirstyti po valstybės narės ir teikti paramą trečiosiams šalims. E, Europai pagaliau reikia tikros Europos vadovų tarybos. Važiavami, господин председателю, господин комисар, važiavami. Ačiū, pirmininkė, komisija, komisarė, kolegos. Ši bevaisė diskusija vyksta čia. Mes e, kalbame apie tai, kad e, Turkija Irake bombarduoja kurdus tuo metu. Mes kartojame vis, kad tik tai karinė intervencija užbaig šią krizę ir išgelbės Europos žemyną. Deja, nieko panašaus nevyksta. Mano šalis, Bulgarija, kenčia nuo migrantų antplūdžio trūksta skirtumų tarp migrantų ir pabėgėlio supratimą. Mm, migrantai e, vyksta ir iš saugių šalių, tokia kaip e, Turkija. Aš prieštrauju E, visoms kvotoms ir visoms karščiams taškam, tarkaštų, taškų nustatymui, nes tai yra tik viena kvota ir vienas karštas taškas, tai yra Vokietija, į kurią visi nori vykti. Panas Radoš, e, migrantų krizė, krizė rodo, kad ES prieglošio politika turi trūkumų. Šengeno e, režimas žlugo E, prie išorės sienų, o prie vidaus sienų iš dalies suspenduota. E, kai Kroatija susidūrusi su problema e, išsprendė šią krizę susidarojusi su 600 tūkstančių, 60 tūkstančių pabėgėlių, pabėgų, sugebėjo tai išspręsti kai e, vyko karas Bosnijoje ir Hercegovinoje. Dabar susidurime su panašia problema. Aš tikiuosi, kad ši krizė ne, e, privers mus pagaliau patobulinti mūsų politiką, kad išspręsime panašias problemas. Ačiū. Uh, Tai, kaip sprendžiame šią pabėgėlių krizę, kol kas e, rodo mūsų veidminiškumą. ES vadovai eina represijų linkme ir e, nebesilaiko solidarumo priesako. O dėl to viduržėme jūra tampa e, kapinėmis. Mes nesprendžiame humanitarnės problemas. Mums reikia tikrų sprendimų, mums reikia atvirų prie, prieimimo centrų, turime e, garantuoti pabėgėliams teisę saugiai pasiekti Europoje ir reikalauti, kad būtų įgyvendinta Dublino sistema yra jau pasenęs sprendimas. Dėl to šimtai tūkstančių pabėgėlių tiesiog užstriks Graikijoje. Mums reikia naujo sustarimo, reikia įsteigti naujus e, centrus, kur e, būtų galima pabėgėliams teikti prieglaušio prašymus. Ponas Brokas. Elmar Brok. Pone pirmininkė, tarybos pirmininkė, komisijos vicepirmininkė, mėly kolegos, taip, valstybės narės ir ES per praėjusius metus padarė didelių klaidų. Tačiau vien to pripažinti nepakanka. Šiandien turime spręsti problemą, kurios daugelis mūsų nenorėjome pripažinti dėl tų priežasčių, kad ES valstybių narių pajėgumas arba pajėgumai yra nepakankami arba dėl tam tikro požiūrio į prieglopščio teisė, o prieglopščio teisė yra pagrindinė teisė, mes visi pripažįstame Ženevos konvenciją, taip pat turime pasirūpinti tuo, kad su žmonėmis, kurie atvyksta, būtų tinkamai elgiamasi, kad jie būtų ne tik padoriai aprūpinti, tačiau taip pat būtų užtikrinta, kad tie, kurie kelia neramumus arba netinkamai elgesi, būtų išsiusti atgal. Komisija atkreipė dėmesį į tai, kad ir mano šalyje, pavyzdžiui, jie e, nepakankamai greitai nepranešė apie savo tapatybę, tačiau pirmiausia turime galvoti apie krizės priežastis, nes piliečiai nesutiks su tuo, kad mes stengiamės tik tai kovoti su lygos simptomais. Taigi, manau, kad turime apsvarstyti dabar komisijos veiksmų planą, kalbėti su Turkija kaip vakar, tačiau turime aiškiai suprasti, kad kol nesibaigs konfliktai Sirijoje ir Irake, kol amerikiečiai ir e, rusai nesės kartu prie stalo, nes dabar šios dvi šalis vykdo bombardavimus, tačiau kiekviena iš jų bombarduoja kitas paėgas, taigi kol mes nepradėsime vykdyti įtraukties politikos, kol nepradėsime vykdyti kitokios prekybos politikos, negalvosime labiau apie Afrikos valstybės, kol nepristatysime Europos piliečiams bendros koncepcijos, tol jie mumis nepradės pasitikėti. Taigi manau, kad dabar turime visi sutelkti pastangas ir sugebėti žengti tą rimtą žingsnį, kuris būtų priimtinas ir kuriam pritartų piliečiai. Pirmininkas, labai prašau visų laikytis nustatyto kalbėjimo laiko, kadangi greitų laikų turime balsuoti. Dabar balsavimas numatytas. Uh, 12.45 minutės, tačiau jeigu toliau taip ilgai kalbėsite, tai turėsime balsuoti pirmą valandą. Ponas Morajas, ačiū pirmininkė. Aš manau, kad diskusijų pavadinimas yra tikrai tinkamas ir pritariu ponios Makavan minčiai. Pirmą kartą išorės matmenį traukiame į diskusijas politinę temą, kalbėdami apie pabėgėlius. Ir ypač žiaugiuosi pono Timermanso iškeltų klausimų. Uh, turime suvokti klausimo skubumą, nors žiniasklaidos dėmesys konfliktui Sirijoje, tačiau prasideda žiema, prasidės žiema ir tie, kurie dirba Libė komitete, supranta, kad tai reiškia mirtis ir viduržėmio jūroje, ir koridoriuje per sausumą, ir tai reiškia krizę. Todėl kreipiuosi į tarybą ir noriu paraginti peržiūrėti civilinės apsaugos mechanizmą. Manau, kad tai turėtų būti jų svarbiausias prioritetas. Komisijai ir vicepirmininkui Timermansui noriu pasakyti, kad reikia mąstyti ne tik apie politiką asmenų perkelimo mechanizmą, bet ir apie tai, kaip nuo šiol tinkamai spręsime e, kelio gairių planą likarštųjų taškų. Reikia išsiaiškinti, ar komisija tinkamai dirba ir ar yra tinkami sprendimai, kuriuos aiškiai matys piliečiai Europos Sąjungoje. Ačiū toliau, Pone Forence. Ačiū pirmininkė. Aš manau, kad šiuose diskusijose, kurios vyksta praėjus vos kelioms dienoms po siubingų įvykių Lampeduzoje sukakties, labai įdomus faktas yra tai, kad daugiau nei 300 kūnų 300 kūnų buvo rasti, e, daugybė šimtai žmonių žuvo bandydami pasiekti Italijos krantus. Taigi, jei nekalbame apie netidėliotiną situaciją, vienintelė e, netidėliotina užduotis mums, tai visų tų gyvybių išgelbėjimas ir ES turi prisijimti tą atsakomybę. 120 tūkstančių asmenų pagal kvotą tai yra tik simboliškas gestas. Žinau, kad nėra lengva atskirti prieklapšio prašytojus, pabėgėlius, ekonominius migrantus, e, klimato migrantus. E, dirbome pagal Dublino konvenciją, bet manau, kad atėjo laikas rinktis humanitarinį požiūrį, pagal kurį privalu gelbėti gyvybės ir siūlau surenkti naują viduržėmio konferenciją. Pirmininkė sako, ponė Koratsa Bild, visi, kurie e, bėga į Europą, turi, su jais turi būti elgiamasi oriai. Turime skirti daugiau pastangų paremaną Turkiją, Serbiją ir Makedoniją. Turime daugiau lėšų skirti tarptautinėms organizacijoms, kaip Junktinių tautų pabėgėlių e, biuras bei e, regioniniams programoms. Pirmininkė, nepakanka vien pažadėti lėšas, reikia jas išdalinti paprastai ir sparčiai. Humanitarinė pagalba vietoje taip pat to dar nepakanka. Lankiausi su Libė delegacijoje Lampedūzoje ir mm, išvados yra tokios viduržėmio jūros vykdytų e, pagalbos ir paieškos operacijų vertinimas yra e, tai, kad jos buvo veiksmingos. Taip pat išsiaiškiname, kad karinėmis priemonėmis ir ES bendradarbiaujant E, tai yra būtinos e, priemonės gelbsint žmonės ir kovojant su prekeiviais. Tačiau prekeiviai keičia savo metodus. Mes taip pat turime keisti savo metodus, išplėtoti juos. Daugiau dėmesio skirti rytiniam maršrutui per Turkiją, Egiptą, Graikiją ir pietinę Italiją. Yra galimybių, tačiau valstybės narės neįgyvendina sprendimų. Reikia nuo laisvanoriškos menų paskirstimo pereiti prie prie, prievolinės paskirstimo programos. Visos valstybės turi taikyti prieglapščio e, sistemą, taip pat e, imti atspaudus ir registruoti visus asmenis patenkančius Europo, atvykstančius prie ES išorės sienų. Sasoli. Vicepirmininkas Sasoli. Ačiū pirmininkė. Norėčiau kreiptis į proeuropietiškas paėgas šiame parlamente nėra prasmės kreiptis į ksenofobus. Komisarė Timenrausai e, taryba sutiko, e, kad reikia priimti pabėgėlius, tačiau mums turime eiti toliau. Mūsų atsakomybė yra parodyti, kad tarybos išvados gali virsti gerą politiką ir gerą praktiką, todėl mums reikia skubiai e, steigti civilinės saugos pajėgas Europoje, koordinuoti nacionalinės struktūras ir parodyti piliečiams, kad pabėgėlių prieimimas nesiskiria tiesiog nuo pagalbos žmonėms. Taip pat mums reikia ir e, pasienio apsaugos tarnybos, kad užtikrintume sienų apsaugą. Europos civilinė sauga, Europos pasieniečiai. Tai yra skubus dalykai, kuriuos e, parlamentas ir taryba komisija turi greitai e, patvirtinti. Ačiū toliau, pana Gabrielė. Ačiū pat pirmininkė. Pirmiausia, e, džiugiuosi, kad skirtos papildomos lėšos Frontex ir kitoms agentūrams, tačiau norėčiau e, atkreipti dėmesį į pareigūnų rengimą valstybės narėse. Švietimas pabėgėlių tarpe tai yra labai svarbu, taip pat tai svarbu užsiimti ir pabėgėlių ir aukų psichologiją. Reikia būti atviresniems, kad galėtume priimti tinkamomis sąlygomis pasirūpinti e, pabėgėliais. Saudo uh, uh, uh, arabų šalis priėmė 130 tūkstančių arabų studentų, kitos šalis taip pat priima vis daugiau pabėgėlių. Tačiau be tų skaičių, ką mes dar darome, kad kolektyviai reaguotume Tai šią krizę mums reikia išskirtinių pastangų ir Jordanijoje, ir Libijoje, Libane. Turime užtikrinti, kad tos šalis galėtų susidaroti su esama situacija, turime dirbti su jomis ir užtikrinti, kad jos būtų stabilumo e, salos viduržėme jūros pakrantėse. Ačiū. Ponas Dijas Demera, ačiū pirmininkė. Vienas iš e, dalykų, e, kurią turime padaryti, tai yra padidinti finansavimą pasau, maisto programai. Taip pat palengvinti e, pabėgėlių registravimą, identifikavimą ir elgtis su jais oriai. Trečia, turime stiprinti kovą su neteisėta migracija ir ryštingai kovoti su kontrabandininkais, teikti pagalbą pabėgėliams. Tai turi būti humanitarinė pagalba, koordinuoti savo veiksmus per jungtinės tautas. Europos fondai taip pat turi būti naudojami, kad skurtume reikalingą infrastruktūrą e, ir parūpinti tą infrastruktūrai darbuotojus, tinkamus darbuotojus, kad e, būtų galima palengvinti identifikavimo ir sienų kontrolės procedūras. Taip pat reikia pagerinti pabėgėlių e, integravimą per e, mokymo ir panašias programas. Reikia surenkti donorų konferenciją, nes Greikijai reikia ypatingos e, paramos. Ponas Koelio. Ačiū, ponia pirmininkė. Mes susidurime su didžiulė humanitarinė krize, kaip sakė vicepirmininkas Timarvansas baisiausia būtų nedaryti nieko. Tačiau komisija ėmėsi iniciatyvos ir pateikė gerus pasiūlymus, o taryba, ponia Šmitai, taryba, ponia Šmitai, priima sprendimus vėlai ir per mažai sprendimų. Tai nėra sienų problema, o pabėgėlių problema. Reikia didinti vystamąją pagalbą, tačiau Reikia suprasti, kad nepabėgėliai pakerta Šengeno sistemą, tačiau valstybė narių reakcija ir veiksmai reikia suprasti, kad 120 tūkstančių žmonių tai yra per mažas skaičius. Valstybės narės turi laikytis įstatymų ir bendradarbiauti, o komisija turi vykdyti savo e, prievolės kaip sutarčių sergytojas. Turime bendradarbiauti ir su kaiminėmis šalimis, šalimis, kurios yra fronto linijoje, bendradauti su šalimis, kurios priima daug, daugiausia pabėgėlių. E, Bendradavimas kaip niekada yra būtinas ir svarbus. Ponas Zver. Gerbiamas pirmininkė, mėly kolegos, šiandien perskaitėme netikėtą vieno Vokietijos ministro pareiškimą, kuriame teigiama, kad Vokietija daugiau nebepriminės migrantų, pradės juos e, siūsti atgal. Taigi kyla klausimas, e, kur tokia politika, kur tie pabėgėliai bus išsiunčiami e, buvo minimas e, Slovenija ir Kroatija, šalis, kurios tinkamai elgėsi su migrantais, tačiau jų prieimimo pajėgumai yra labai riboti. Jeigu Vokietija ketina išsiųsti daugiau nei milijoną pabėgėlių iš šią šalis, tai jos nesugebės jų priimti. Taigi noriu paprašyti dar kartą apie tokius pareiškimus pagalvoti. Vokietija turi vykdyti adekvačią migrantų priimimo politiką. Ačiū. Dabar bus e, pasakymai pagal procedūrą. Prašau žodžio, ponia Zatrova. Kalbės. Ačiū, papirminkė, kad sutikėte man žodį. Džiaugiuosi tuo, kad e, nuo žodžių dabar pereiname prie darbų. Būtent dėl to Čekija neprotestuoja dėl to, kad taryba priėmė kitokį sprendimą nei e, pageidavo Čekija. Mes atkreipėme dėmesį į būtinybę skilti humanitarinę pagalbą. Pastaros metus Čekija skiria 3 milijonus eurų humanitarinės pagalbos Sirijai ir artimiesiems rytams. Naudodamasi progą noriu paklausti komisijos atstovo ir tarybos atstovo, kodėl Egipto neįtraukėme iš saugių trečiųjų šalių sąrašą, nes Egipto teritorija dabar yra tūkstančiai pabėgėlių. Ponės ir ponai, džiaugiuosi kad Europos parlamentas greitai priims sprendimą dėl finansinės paramos suteikimas ir pasirengusi balsuoti iš atitinkamus biudžeto pakeitimus, kuriais bus pagerinta padėtis pabėgėlių stovyklose esančiose trečiosiose šalise. Pons Kinyčiai. Pone Kinyčiai, humanitarnės krizės mastas Nežinau, sako kalbėti, ar mano mikrofonas veikia. Taigi, atsižvelgiant į humanitarnės krizės mastą, reikia pasakyti, kad mūsų numatytos priemonės žingsnis į priekį, tačiau jų nepakanka. Per mažai kalbame apie daugiau nei šimtą tūkstančių vaikų, kurie yra tarp pabėgėlių ir kuriems reikia daugiau pagalbos nei, sukuria, nei sutikime dabar reikia pagreitinti prieglapščio svarstymo procedūrą. Teisingumo teismas jau atkreipė dėmesį į tai, kad būtina atsižvelgti į vaiko interesus ir juos apsaugoti. Turime daugiau pastangų dėti, kad padėtume nelydimiems vaikams esantiems tarp pabėgėlių. Būtina užtikrinti uh, jų gražinimą šeimoms, tėvams būtina su jais elgtis tinkamai tam, kad galiausiai jų į savo veiklą neįtrauktų nusikaltelių organizacijos. Ponas Marijas. Pone pirmininkė, tūkstančių pabėgėlių, kurie užtvindo Europą ir Graikiją, padėtis yra tiesiog pasibaisėtina. Ši pabėgėlių banga pabėgėlių srautai tik didės tęsiantis karui Sirijoje. Jeigu ES toleruos nusikalstamą islamo valstybės veiklą, taip ir toliau bus. Humanitarinė krizė reiškia ne tik pabėgėlių krizę, tačiau reiškia krizę ir Europos žmonėms, Graikijos žmonėms, kurie nuskurdo dėl trejeto taikomų priemonių, dėl tarpusavio supratimo memorandumo. Trejetas dabar naudojasi trečiuoju tarpusavio supratimo memorandumų tam, kad dar labiau nuskurdintų Graikijos žmonės, o Graikija dar turi priimti tos didžiulius pabėgėlių srautus. Mes turėtume nurašyti Graikijos skolas tam, kad šalis galėtų susidaroti su šia pabėgėlių banga vietoj to. Jūs siunčiate Graikiją į socialinį kapinyną, leisdami šiems procesams ir toliau vykti. Jakovčič kalbės dabar. Iš tiesų, Paskutinėme Europos vadovų tarybos posėdėje buvo žengtas žingsnis priekin. Ir žinoma, komisija visada laikėsi konkrečios pozicijos dėl pabėgėlių krizijos, kad situaciją reikia išspręsti. Tai gera pozicija, tačiau negalime pabėgti nuo štai ko. Mes buvome visiškai nepasirengę tokiai padėčiai valstybės narės komisija, viso Europos Sąjunga visiškai nepasirengusi šiai situacijai ir dėje e, pastebėjome, kad tarp mūsų yra skirtumų. ES turi vaidinti daug e, svarbesnį vaidmenį pasaulyje bendrai sprendžiant šią situaciją. Noriu pasakyti, kad Vakarų Balkanų valstybės Serbija, Makedonija, buvusi Jugoslavijos Respublika padarė daug daugiau nei kai kurios es narės. Turkija, Libanas, Jordanija taip pat labai daug daro. Todėl es narės turi permasyti savo poziciją ateinančiais mėnesiais, nes ta e, krizė dar nesibaigė. Krisogonos. mūsų atsakas į problemą, į pabėgėlių ir migrantų problemą, yra nepakankamas ir neligiavertiškas, vertinant valstybės narės. Iš 2,5 milijardų eurų, kuriuos skyrė komisija e, atitinkamoms programoms pastarosiomis savaitėmis, Graikijai skirta 470 milijonų. Skaičius atrodo didelis, tačiau tai tik vienas penktadalis visos sumos. Dabar, kai Graikija nuo 2015 pradžios iki rugsėjo vidurio priėmė 310 tūkstančių užregistruotų asmenų atvykusių o 430 tūkstančių priėmė visa Europos Sąjunga. Du trešdėlį visų migrantų srautų atvyksta į Graikiją. Ir mes gauname tik penktadėlį lėšų skirtų tiems žmonėms. Manau, kad šis santykis turėtų būti apverstas. Ponas Karver. Ačiū, ponė pirmininkė. Migracijos krizė tapo svarbiausia politinė e, aktualija pastarųjų laikų. Turime patikslinti faktus, ieškodami geriausio sprendimo ES piliečiams ir patiems migrantams. Problemą dar apsunkina teiginiai e, Saudo Arabijos e, atstovų praėjusią savaitę užsienio reikalų komitete. Saudo Arabijos atstovai sako, kad Jie e, priemė 2,5 milijono pabėgėlių, tačiau jie nepasirašė atitinkamų konvencijų. Mano skaičiavimas tai netitinka tikrovės. E, skaičiuojant, kiek žmonių yra pabėgėlių stovyklose, e, susidaro pusantro milijono žmonių. Daugelis jų, žinoma, yra pakelių į Europą. Persų įlankos valstybės privalo imtis, priimti šį iššūkį ir visas pasaulis privalo išspręsti visus šią problemą visus tenkinamų kelių. Pasirašyti 51 metų konvenciją, kad mes galėtume tinkamai įvertinti susidariusią padėtį. Ačiū. Toliau ponas Obermeier. Herr Präsident, man spricht von 1 bis zu 1. Ačiū pirmininkė. Mes e, kalbame apie milijoną pabėgėlių į Vokietiją atvykstančių šiais metais ir tas rautas neaišku, kada išseks, kai pradedant Junkeriu, baigiant Timermanu ir e, ponė Merkel bei kiti kviečia pabėgėlius ir džiaugiasi, kad jie atvyks, negalvojant apie tai, kiek kainuos juos priimti ir išlaikyti. O tai reiškia, kad galėsime mažiau lėšų skirti Europos socialinėms problemams, spręsti Europos problemams skurdžiai gyventiems žmonėms e, padėti. Galiu jums garantuoti, kad socialinių standartų mažinimas e, sukels grėsmę socialiniam sambuviui ir gali sukelti socialinius neram, neramumus, nekalbant jau apie e, tolesnę islamizacijos grėsmę, paralelinių musulmonų pasaulių atsiradimą. Apie tas grėsmės turime galvoti. Pone Marvai. Mm, Ačiū, ponė pirmininkė. Buvo nekarta šiandien kalbėta apie Viktorą Orbaną ir Vengrijos vyriausybę. Galite juos mėgti arba nemėgti, tačiau turime aiškiai suvokti, kad čia turime reikalų su didžiulėmis pabėgėlių masėmis ir Vengrijos vyriausybė ponas Orbanas stengiasi apginti milijonų Europos piliečių ir Vengrijos piliečių interesus. Mes norime ginti savo šalį, norime apginti Europą. Galbūt prisimins mūsų bičiuliai liberalai tai, kas kaip anksčiau veikdavo demokratija sprendimai būdavo priimami visų žmonių, o ne tik tai žiniasklaidos ar siauro elito. Taip pat ir nuomonės laisvė anksčiau buvo daug svarbesnė ir mūsų bičiuliai vakaruose laiko savame suprantamu dalyku kad apie šias masinės migracijos problemas galima kalbėti tik tai siaurame žmonių rate. Tam dabar jau atėjo galas. To... Ačiū pirmininkė. Norėčiau pakomentuoti e, išsakytus pasisakymus. Visų pirma, noriu labai aiškiai pasakyti, kad susidurėme su milžiniška krize. Taip pat aišku tai, kad Europa negali priimti visų pasaulio pabėgėlių. Tai visiškai aišku. Antra. Kolegos, gerbiami nariai, prašau visų tvarkos. Paaiškinsiu. Pagal taisyklės numatyta galimybė penkiems pasisakyti pagal procedūrą, prašau, žodžio po vieną iš frakcijos. Jūsų frakcijos atstovas jau pasisakė, aš dėl to apgalėstauju, atsiliekame nuo darbo tvarkės, negaliu jums suteikti žodžio. Prašau, daugiau nepertraukinėkite. Aš atsiprašau, vicepirmininkas kalba dabar. Antra, humanitarinė padėtis reikalauja veiksmų visais lygmenimis, kad jų imtųsi valstybės, Europos Sąjunga, e, valstybės savo šalių viduje, Europos Sąjungoje ir už es ribų. Noriu padėkoti parlamentui už jo lyderio vaidmenį šiuo klausimu ir už tvirtą paramą komisijos pozicijai. Tai yra kelias priekin. Jei imsimės veiksmų, dėl kurių sutarėme ir jų imsimės sparčiai, susitarsime dėl visko ir parodysime Europos žmonėms, kad mes galime tą klausimą išspręsti, kad Europa geba imtis tokių užduočių. Sureaguodamas į kai kuriuos išsakytus pastebėjimus noriu pasakyti. Štai ką, jei nenorite padėti pabėgėliams, jeigu nenorite daryti nieko, o tik juos nustumti nuo sienų, pasakykite tai o nebandykite savęs pateisinti, apsimesdami, kad žmonės, kurie atvyksta į Europą, nėra pabėgėliai. Tai melas. Bent jau turėkite sąžinės, kyti, kad jūs nenorite žmonėms padėti. Nesakykite, kad jie nėra pabėgėliai. 80 procentų žmonių atvykstančių šiandien į Graikiją gali būti priskirti pabėgėliams. Tokia yra šiandienos realybė. Žinome, pabėgėlių krize ateina su problemomis. Niekas to neneigia. Tas problemas reikia spręsti. Turime gerinti išorės sienų kontrolę, turime daug sparčiau imti atspaudus, piršto atspaudus, e, žmonės registruoti iš karto, kai tik jie atvyksta e, atskirti tuos, kurie turi teisę prieglopsti ir kurie neturi į jį teisės. Uh, ir mes tą įgyven, sieksime įgyvendinti per kitas dvi savaitės. O bandymas sakyti, kad viskas yra blogai ir kad žmonės tiesiog, tie žmonės turi tiesiog išnykti iš mūsų horizonto, šios problemos neišspręs. Galiausiai noriu pasakyti štai ką. Buvo išsakyta nema, nemažai pastebėjimų dėl padėties Vengrijoje. Noriu pasakyti, uh, kad šį rytą komisija nusinti administracinį laišką Vengrijos vyriausybei prašydama paaiškinti daugybę klausimų dėl to, kaip jie elgėsi su migrantais ir dėl e, pasienio, šalies pasienio politikos. Lauksime jų atsakymų ir paskui vyks dialogas su Vengrijos atstovais šių atsakymų pagrindu. Ačiū visiems. La parola al Consiglio, onorevole Nicola Schmidt Žodis ponui Šmit tarybos vardu. Bėgantis nuo karo nepasirenka išeiti, jie tiesiog neturi kito pasirinkimo. Ir teikdami humanitarnę pagalbą e, mes norime, kad ji būtų suteikta asmenims arčiausiai jų gyvenamos vietos. Ir mes turime padėti kaimynams, būtent tokiems žmonėms net jei humanitarnės pagalbos ne visada pakanka, turime vengti tokių situacijų, kuomet tie e, beviltiškoje padėtyje atsidūrę žmonės e, sėda į laivus ir vyksta link Europos. Jie tampa aukomis. Noriu žodžiu Jums tokį klausimą. E, pasikalbėkite su e, šeimos tėvu, kuris klausia, kod, kodėl viskas yra taip. Aš padariau viską, kad pasiekčiau Europą. E, vien dėl to, kad du metus mano vaikai nėjo į mokyklą, negalėjo eiti į mokyklą. Ir noriu, kaip ir komisijos vicepirmininkas, to paklausti e, jūsų. Ir ar iš tikrųjų, noriu paklausti, ar iš tikrųjų jam reikėjo laukti du metus prieš išvykstant? Humanitarinė krizė, kaip daugelis pastebėjo, yra susijusi su Europos pamatinėmis vertybėmis, kurias uh, taip puoselėjame. Taryba e, toliau bendradarbiaus šioje srityje su Europos parlamentu, ieškodama reikalingų priemonių, kad tą krizę įveiktų. ES veiksmai turi būti e, stiprus, veiksmingi, visapimantis ir atitikti tą iššūkio mastą, su kuriuo susidūrėme. Europa geba valdyti, suvaldyti šią situaciją su sąlyga, jeigu visi veiks solidariai. Ačiū. Grazie, grazie. Ačiū. Baigėme šią diskusiją. Dabar norėčiau pereiti prie balsavimo. Thank you, colleagues. Um... Ačiū kolegos, balsuosime, tačiau prieš tai ponas Muzelyje prieš tai norėjo pasisakyti, prašom. Pone pirmininkė, ačiū. Norėjau kalbėti, nes šeštadienio sekmadienį e, Prancūzijos pietuose, ypač Alpėse, e, įvyko potviniai. Ir šių nuostoliai e, didžiuliai, daugiau kaip 20 žmonių žuvo, kai kurie yra dar nerasti. Norėčiau, kad vienos minutės tyla pademonstruotume savo solidarumą su šią nelaimę. Tačiau, kadangi rytoj pas mus atvyks prezidentas Olandas, norėčiau, kad parlamentas e, kartu per šį vizitą išreikštų E, Prancūzijai e, paramą. E, ačiū už tai, kad pakalbėjote šią, apie šią tragediją. Noriu informuoti, kad parlamentas rytoj tinkamai sureaguos į šią nelaimę. Ponas Erksonas norėjo pasisakyti. Man atrodo, yra problema su balsavimo sąrašu, ponė pirmininkė. Gairio pranešimas dėl globalizacijos fondo. Man atrodo, kad biudžeto komitetas e, buvo nusprendęs suteikti šį pranešimą e, nariui rengti, kuris yra susijęs su tą vietovę. Man atrodo, tai, tai problematiška, nes turime aiškės taisyklės. Man atrodo, kad taip elgtis netinkama ir aš siūlau šį klausimą išbraukti iš darbo atvarkės arba bent jau reikėtų padiskutuoti apie tai su komiteto nariais ir ateitie taip neselgti, nes e, galų gale tai veda prie interesų konflikto, o tai negerai. Ačiū. Nežinau, man atrodo, panas Gairis nenori reaguoti, nenori atsakyti. Dar vienas Pasisakymas dėl posėdžių tvarkos? Prašom. Ar dėl posėdžių tvarkos? Ačiū, pirmininkė. Nėra jokio mm, netitikimo, nieko nėra neteisėto šiuo atveju. jog buvo nutarta, jau nutarta anksčiau, kad tokie atvejai yra visiškai teisėti, tai yra tiesiog biudžeto, tai yra tiesiog mūsų parlamento nariams galimybė e, arčiau su vietos žmonėmis kalbėtis tokiais klausimais. Čia nieko neteisėt nėra. Taigi balsuojame. E, Steven